Pereikime dabar prie klausimų, į kuriuos komisija atsako žodžiu. Klausimai yra susiję su programa Pažangi energetika Europai. Norėčiau suteikti žodį e, poniai Karvalio. Dvi minutės, prašom. Obrigada, senhor presidente, senhor comissário. Em primeiro lugar. Ačiū, pirmininkė, komisijos nary. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę užduoti šį klausimą komisijos nariui dėl e, e, programos pažangė energetika Europai, e, kadangi energetika yra labai svarbi, kuriant darbo vietas, skatinant ekonomikos augimą. ES bando šią srityje įgyvendinti plataus masto projektus, tačiau visos iniciatyvos turi būti e, siejamos su vietos ir regioniniu lygmeniu. Ši programa ir agentūra daug prisidėjo prie e, sinaujinančios ir veiksmingos ES e, energetikos politikos įgyvendinimo, ypatingai e, programos, kurios buvo gyvendinamos ir skirtos saloms, tokiems regionams. Norėčiau užduoti komisijai klausimą apie tai, ką pastaroji ketina daryti kad IEE e e programa nuo 2014-2016 metų būtų rimtai gyvendinama, kaip komisija ketina pagerinti šios programos įgyvendinimą ir e, kaip pažangios energetikos programa turi būti finansuojama atsižvelgiant į strategiją Europą 2020. Ponai Watsonai, dviems minutėms teikiam žodis. Dėkoju pirmininkė. Europos Sąjunga e, veikia geriausiai, kai paima nedidelę pinigų sumą ir bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis, keičiasi geriausią praktiką ir užtikrina tam tikrų projektų bendrą finansavimą prioritetinėse srityse. IEE e E, programa yra puikus e, tokio e, bendradarbiavimo pavyzdys. Taigi komisija supras parlamentarų abejonės dėl to, kad ši programa, jos įgyvendinimas būtų nutrauktas, nors ši programa padeda žmonėms efektyviau panaudoti energijos šaltinius ir taip kovoti su klimato kaita. Ateityje Pavyzdžiui, ponas Otengeris pareiškė, kad IEE e programa galėtų būti pratesta ir galiotų iki 2020 metų, tačiau mes norime sužinoti apie programas, ar tos IEE e iniciatyvos programos bus matomos. O kaip dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo, kaip pona Kavalio pasakė, parama vietos valdžios institucijoms leido su, surinkti e, pinigų iš įvairių mažų investuotojų Ir tokiu būdu buvo pagerintas, pavyzdžiui, visuomeninis transportas, pagerintas pastatų energetinės efektyvumas ir panašiai. Dabar, jeigu šios iniciatyvos nebeliks, tai iš tiesų e, bus padaryta labai didelė žala įvairioms iniciatyvams, kurių tikslas yra e, taupiai naudoti energiją. Taigi, ko mes siekiame mūsų klausimais? Ar komisija tiesiog pamiršo savo tikslus dėl atsinaujinančios e, energetikos. E, kodėl jūs daugiau ketinate skirti pinigų dujų e, paskirstimo tinklams, skirti lėšas kompanijoms, kurios ir taip uždirba milijardus? O, galba, o galbūt reikėtų jums sugrįžti prie ankstesnių tikslų dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, jeigu norime įgyvendinti mūsų tikslą, tai yra sumažinti CO2 emisijas 20 procentų iki 2020 metų. Ačiū. Ponas Turme. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesusirūpinęs, bet aš piktas esu. Ne asmeniškai ant jūsų, bet tiesiog ant tų žmonių, kurie dirba šioje srityje. Ir dabar viena prasmingiausių e, programų, jie ja, programą nori um, išbraukti iš ES politikos konteksto. Jeigu kalbėsime apie vėjo jėgainės šiaurės jūroje, taip pat um, pastatų um, izoliavimo klausimą, šiluminio izoliavimo klausimą, apie inžinierius, apie tinklus progresyvių um, merų Europoje. Visa tai dabar bus sužlugdyta. Kodėl? Ir jeigu ponas Oettingeris ir ponė Gagunkvin nepateiks jokio pažangaus projekto, mes, parlamentarai, būsime priversti taikyti senąją CIP programą, konkurencingumo ir inovacijų programą, kad 2020 metais galėtumėm remtis tuo, kas tai turėjo būti - atskira mokslinių tyrimų programa ir gerai organizuota inovacijų programa. Kolegos susirinkę čia puikiai žino, kokia svarbi mums ta programa ir tikimės tiek iš ponios Gegenquin, tiek iš pono Oettingerio konkrečių atsakymų, pateikiamų raštu ir kiek įmanoma greičiau. PE programos panaikinimas yra labai žalingas tokiu metu, kai norime, kad piliečiai labiau atsisuktų į Europą nes e, motivuotiems žmonėms praktiškai atsukame nugarą tą darydami. Neturėtumėm taip elgtis. Ačiū. Riera, per dvi minutį. Dabar žodis suteikiamas poniai Riera, prašome. Dėkoju. Mano frakcija labai stengiasi dėl to, kad biudžetas e, moksliniams tyrimams e, tausios energetikos rytyje būtų padidintas ir mes tą ir toliau darysime, dėl to stengsimės. Mokslinių tyrimų rezultatai gali reikšmingai prisidėti prie mūsų tikslų, kai kalbame apie tausią energetiką. Ir tą, aišku, turi lydėti ir kitos svarbios priemonės. Viena vertus skiriama parama turi būti, kad būtų geriau um, priimami rinkoje tokie produktai. Ir taip pat turi būti vykdomos priemonės e, leidžiančios pašalinti rinkos kliūtis. Reikia taip pat e, vykdyti informacinės kampanijas, e, vietos lygių skatinti investicijas. Ir pažangios energetikos Europai programa labai gerai tuos tikslus vykdė. Daug kas tai parodo. Be kita ko, iš to išlašė ir mažasios ir vidutinės įmonės. Dėl to mano frakcija remia šios programos tikslus ir norime kovoti už tai, kad čia būtų skiriama, fina, skiriamas finansavimas. Ačiū ir dabar Ponas Paksas, dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos. Iš tikrųjų, programa pažangi energetika Europoje sudarė labai palankias sąlygas bendrijos narėse veikiančiom įmonėm bei valstybės institucijoms rengti galimybių į rinkos studijas, verslo planus dėl energijos vartojimo sumažinimo, jos naudojimo būdų pakeitimo. Tai didžiulis žingsnis į priekį mažinant prielaidas klimato kaitos kitimui, ribojant bei minimizuojant taršą efektyviau bei racionaliau panaudojant energijos išteklius. Tačiau, tačiau jeigu kalbėtume iš tikrųjų apie tikrai pažangę energetiką, šiandien turėtume kalbėti apie kitokius principus. Pavyzdžiui, Europos energetika be iškastinio kūro. Gal vėjo, gal saulės, gal hidroenergija, naujų energijos rūšių paieškos turėtų būti tas tikslas, į kurį būtų orientuotos visos pažangią energetiką europoje įtvirtinančios programos. reikia skatinti ir finansuoti valstybių narių investicijas į naujas ir pažangiausias technologijas energijos efektyvumo srityje į atsinaujinančius energijos šaltinius. siekiant pažangaus energetikos panaudojimo šiandien būtina žengti iš principo naujus ir drąsius žingsnius projektuokime savo ateitį į naujas energijos rūšis kaip vandenilio energetika naujosios kartos atominės technologijos. mes esame ta karta nuo kurios veiksmų priklauso ar išsaugosime žemę ateities kartoms ar pasmerksime ją lėtai bet neišvengiamai mirčiai po šimto ar dviejų šimtų metų. pasirinkime tokius veiksmus vadovaukimės tik tokiais principais kurie nesudarytų net mažiausių paskatų numarinti tai ko nesame sukūrę. Grazie, la... Ačiū. Dabar norėčiau žodį suteikti komisarui Levandovskijui. Dėkoju. Kalbant apie užduotus klausimus, tai jie parodo, kad yra daug abejonių dėl šios programos ateities, kuri ženkliai prisidėjo prie energetinio efektyvumo ir mm, atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo. Galiu pasakyti, kad mūsų įsipareigojimai lieka tie patys. Ir išgirdome labai daug argumentų dėl to, kad ši IEE e e iniciatyva yra labai vertinga, sukūrenti pridėtinę vertę. Ir dėl tos priežasties tų pačių argumentų aš nekartosiu. Galiu pasakyti tik tai tai, kad e, na, tai nėra šiaip subjektyvi nuomonė. E, tokius argumentus patvirtina ir išorės atliktas įvertinimas ir galiu e, pasakyti, kad ši iniciatyva yra labai svarbi, kadangi e, yra susijusi su tvaria energetika. Ir kaip žinote, e, šią iniciatyvą buvo remiami daugiau nei 500 projektų 50 procentų šių projektų buvo įgyvendinti mažų ir vidutinių įmonių. Ir manau, kad kai, kurias, kai kurios projektus turėtumėm netgi cituoti, nurodydami šios iniciatyvos e, naudingumą. Tai yra pavyzdžiui Elena ir e, Solar projektas. Tačiau šiuo atveju turėtumėm kalbėti ne apie praeitį, bet apie ateitį. Ir turime siekti kelių tikslų - energetinio efektyvumo ir atsinaunančių energijos šaltinių panaudojimo. Šie tikslai yra labai svarbus, tačiau tuo pat metu mes turime e, atsakyti tokius klausimus kaip energetinis saugumas ir solidarumas. Šis e, klausimas buvo labai jautrus 2009 metais, kai mm, dujų tiekimas e, į Ukrainą buvo nutrauktas. Todėl, mm, kaip parodo šis pavyzdys, reikia reaguoti ir į tokius klausimus. Būtent dėl tos priežasties reikia padalinti skiriamas, e, skiriamas lėšas, skirti jų E, ir atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimui, ir energetinių efektyvumui, tačiau tuo pat metu reikia skirti ir kitiems dalykams. Nes e, mes vieni nuo kitų priklausomi. Priklausomi nuo energetinių išteklių tiekimo iš e, trečiųjų šalių, kurios kartais pasinaudoja savo kaip monopolisto galiomis. Taigi, na, Galbūt žinote, kad e, šis klausimas nėra susijęs su e, mano kompetencija, bet e, aš išsianalizavau situaciją. Taigi, ko siekiame? Siekiame susijęti du dalykus - tyrimus, jų duodamus rezultatus ir tai, ko reikia rinkai. Dėl tos priežasties mes, kaip komisija, E, manome, kad įgyvendinami e, projektai yra labai svarbus. Ir mes prašėme, kreipiamės į įvairius e, suinteresuotus asmenius, kad būtų galima sustiprinti mūsų veiksmų rezultatus. Pavyzdžiui, pagal Horizontas 2020 programą. Aš galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta, kad 743 milijonai eurų buvo skirti šiai iniciatyvai. Ir panaudojant šias lėšas buvo gautas labai didelis rezultatas, taigi didelis rezultatas su pakankamai nedidelė pinigų suma. Energetinis efektyvumas bei atsinaunantis energijos šaltiniai e, šių tikslų turime siekti, nedidinant e, skiriamų lėšų kiekio. Žinau, kad e, Tačiau 2014-2020 metams yra siūloma padidinti e, skiriamas lėšams e, šioms programoms. Toks buvo pateiktas pasiūlymas. E, dėl biudžeto ir bent jau nemažinant skiriamų lėšų tam tikroms sritims. Taigi, dėl Horizontas 2020 programos jį buvo patvirtinta lapkričio mėnesį dėl detalios informacijos e, trūkumo, manau, kad verta atidėti šias diskusijas dėl programos vėliau. Dabar dėl konkurencingumo ir inovacijų e, įgyvendinimo agentūros. E, išorės įvertinimas parodė, kad ši agentūra yra labai naudinga ir dėl tos priežasties jos atliekamos funkcijos turėtų būti tik tai sustiprintos. Ir tai nėra tik tai mūsų subjektyvi nuomonė, nes e, tai patvirtino išorės atliktą analizę toje konkurencingumo ir inovacijų vykdomoje agentūroje. Taigi, e, ši agentūra turėtų gauti daugiau finansavimo 2014-2020 metais. Na ir aš kaip asmuo atsakingas už biudžeto klausimus galiu tik tai patvirtinti, kad e, realiai mes taip pat pritarėme Europos parlamento e, nuomoniai dėl e, šių, šios programos pridėtinės vertės. Dėkoju. Grazie, iniziamo ora il... Ačiū, dabar pradėkime diskusiją su frakcijų atstovais ir norėčiau dabar suteikti žodį EPB frakcijos vardu dėl Kastilijo. E, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, manau, jūsų paaiškinimai buvo tikrai labai logiški, suprantami ir liūdėbė sveika protą, bet tie paaiškinimai neretai prieštarauja kitiems lygiai taip pat suprantamiems argumentams. Ir Europos parlamentas norėtų tiesiog atkreipti dėmesį į tai, kad ši priemonė, kuri buvo labai sėkminga, neturėtų būti panaikinama vien dėl to, kad teoriškai yra siūlomi sprendimai, kurie teoriškai galbūt bus veiksmingi. Bet vis dėlto galėtumėm toliau taikyti šią priemonę. Nes būtent dėl jos buvo galima sėkmingai vykdyti įvairias programas taupyti energetikos išteklius. Ir nekalbėsiu apie visas, bet e, Greenlight, Solakimo, kiti projektai yra sėkmingos šios programos taikymo pavyzdžiai. Ir viskas paremta vienu svarbiu ramščiu. Ypač krizės akivaizdoje, tai šalims labai svarbu dėkti inovacijas, o tos šalis, kurios nėra novatoriškos kurios nedaro tų drąsių žingsnių, pralošia taip smarkiai tarpusavį konkuruojančiame pasaulyje. Taigi šios priemonės reikia mums ir toliau. Todėl, komisarė, labai norėtume, kad ši priemonė būtų panaikinama pasibaigusios galiojimo terminui. Ir turime labai apgalvotai viską planuoti ir užtikrinti tai, kad, šios, kad ši priemonė ir toliau liktų. Ačiū dabar SRD frakcijos vardu, ponė Van Bremt. Maar we zijn niet echt tevreden met het antwoord. E, maniau, kad perdasite savo kolegai mūsų mintis, nes jūsų atsakymai mūsų ne visiškai, e, mūsų ne visiškai tenkina, ponė komisijos nariai. Jeigu norime ES energetinės nepriklausomybės, tai turime labai sąmoningai siekti, kad 2050 metais apsirūpintume e, atsinaujinančiais energijos ištekliais 100 procentų. Tam reikia plataus masto investicinių projektų ir tokių programų kaip e, pažangė energetika Europai. Tam, kad vietos lygmenių pasitelkdami nedidelės finansinės sumas galėtume pradėti, pradėti gyveninti plataus masto e, projektus ir e, energijos naudojimo, suvartojimo efektyvumui skatinti reikia lėšų ir būtent e, iš jūsų lūpų norėjome išgirsti, kad tokios lėšos šiems tikslams yra numatytos ir skiriamos. Pirminkė, ačiū, nematau pono Kurskio. E, manau, kad jo nėra salėje, taigi suteiksiu žodį ponai Sosa Wagner neprisijungusiu parlamento narių vardu kalbėti. Daugiau šviesos reikalavo ir ragino kažkada uždegti didis poetas Giotė. Galėtume pasinaudoti šio šūkiu skatindami energijos suvartojimo efektyvumą turime užtikrinti pusiausvyrą tarp uh, ekonomikai reikalingos energijos gamybos ir perviršinio energijos suvartojimo. Kalbėdami apie ekonomikos krizę, mes raginame taupyti, tačiau reikia pradėti gyvendinti tuos gražius žodžius, reikia pradėti taupyti energiją ir e, užtikrinti būtinas investicijas į plataus masto projektų įgyvendinimą, pavyzdžiui, infrastruktūros tinklus. Apie tai jau buvo kalbėta, reikia konkrečių pastangų imtis daug konkretesnių nei iki šiol tam, kad e, sustiprintume Europos energetinį stuburą. Veiksmi, tik veiksminga e, energetikos politika gali nuvesti Europą tinkamą linkme. E, ir mes pritarsime visiems komisijos pasiūlymams, kurie bus nukreipti šią linkmę. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas e, kitiems kalbėtams. Pirmasis ponas Mecaras pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga turi daugiau dėmesio skirti inovacijoms, siekdama užtikrinti tvarą, tvarų ir ilgalaikį apsirūpinimą energijos ištekliais. Rusijos krizė, brandolinė katastrofa Fukushimoje parodė, kad mums reikia ieškoti ilgalaikių apsirūpinimo energiją sprendimų. Komisija E, savo programa e, pažangi energetika Europai nustatė atitinkamas gairias, e, kaip turėtų būti padidintas energetinis efektyvumas, sumažintas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Mes pritarėme atitinkamiems pasiūlymams susijusiams su smulkioju verslu, su naujovėmis, naujų darbo vietų kūrimu bei mokslinių tyrimų skatinimu. Deja, e, šią programai nebuvo numatyta vieta būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje, todėl raginu komisiją dėti visas pastangas, kad programa būtų toliau vystoma. Nepaisant Fukushimos įvykių, e, brandolinė energija turėtų būti priskiriama pažangiai energetikai, nes tai yra ilgalaikė energetikos rūšis e, neišskirianti CO2 į aplinką e, ir brandolių sintezės reaktoriai galėtų būti ateityje vienas iš apsirūpinimo energijos šaltinių, todėl reikėtų šią energijos rūšį skirti deramą dėmesį pirmininkė. Ačiū, ponai Enčiu, vieną minutį suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad uh, svarstamos programos sėkmė parodo, kad tai yra veiksminga priemonė, pasisakau todėl už šios programos tolesnį vykdymą, jos pagerinimą tam, kad e, pagrindų programoje e, Horizontas 2020 būtų geriau matoma, reikėtų, tačiau e, veiksmingiau ją įgyvendinti ir teikti ją didesnę paramą taip pat ir naujosiuose valstybėse narėse. Tos valstybės narės, kurios iki šiol nedalyvavo, e, jos įgyvendinime turėtų gauti veiksmingesnę tam skirtą paramą. Taip pat e, reikėtų e, labiau skleisti informaciją apie galimybę teikti prašymus atitinkamų projektų įgyvendinimui tam, kad ši programa Europos lygmenių taptų matomesnė ir kad e, galėtume e, užpildyti mūsų energetinę spragą. Ponas Kovač, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pažangios energetikos programa yra tikrai fantastiška iniciatyva. Neliko nei menkiausios abejonės, e, kad bus pasiekti visi užsibriežti tikslai ir Europa taps konkurencingesnė už kitus pasaulio e, regionus, jeigu ta programa būtų įgyvendinama ir e, vargšai e, kinai jau su baime žvelgia į mus. Tačiau palaukime, kadangi Tikrai negalima išskestančio laivo išsigelbėti e, neužtaisius jame esančių skilių. Anksčiau jau kalbėjau apie tai, kad e, tik sugebėdami sutvarkyti elektros energijos gamybos struktūras galėtume daugiau dėmesio skirti pažangios energetikos programos. Tačiau e, šiems tikslams praktiškai neverta skirti pinigų, nes 98 e, e, procentai žmonių e, negali savo leisti įsigyti atitinkamų pažangios energetikos programų teikiamų galimybių ir produktų. Pone Jazlovieckui suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Vienas iš svarbiausių Europos 2020 strategijos e, tikslų yra sumažinti šiltnamio efektą e, sukeliančių dujų išmetimą ir padaryti ES pasaulio lyderę žaliųjų technologijų srityje. Tačiau, atsižvelgiant į ekonomikos krizę, labai sunku šį tikslą įgyvendinti. Todėl reikia vertinti, kad programa pažangė energetika Europai labai tinka siekiančio E, tikslą. E, šios programos vykdymo dešimtmetis aiškiai parodo, kad pasitelkiami mechanizmai didina energijos vartojimo efektyvumą, e, yra naudingi atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir suteikia galimybę pasikeisti mokslininkams šioje srityje sukauptą patirtimi, todėl turime uh, E, pratesti šios programos e, galiojimą e, ir taikyti ją naujosioms technologijoms ir naujiesiams energetikos ištekliams, ypatingai atsižvelgiant į galimybę sumažinti CO2 išmetimą nauja, naujoje energijos rūšis užtikrinanti E, energijos e, nepriklausomybė Europoje yra skalūno dujos, kurių ištekliai buvo neseniai atrasti Lenkijoje. Todėl reikėtų atitinkamus teikiamus projektus įvertinti pagal jų atnešamus rezultatus. Čia labai svarbus vaidmuo atitinka atitinkamos asociacijoms ir agentūroms veikiančioms e, šioje srityje. Todėl siekiant padidinti ES <clears throat> veiksmų efektyvumą e, vystimosi srityje reikėtų atsižvelgti į e, visų šių struktūrų sukauptą patirtį. Ačiū. Žodis suteikiamas poniai Hersok vieną minutę kalbėti. EU 2020 strategy. We do have a program called Intelligent Energy Europe. We do have an institution. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime pažangios energetikos Europai programą, turime daugybę kitų uh, Ir sakote, kad geriausias būdas išspręsti problemas yra tiesiog tas programas panaikinti, bet juk tai yra tik pats brangiausias būdas um, ir mes nukrypsime nuo savo tikslų, turime didinti veiksmingumą visoje Europoje ir um, tikti paramą visoms, ir, visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl to mes apie tai ir kalbame, apie kosmetą, apie kitas programas per ateinančius kelius mėnesius ketinam tą daryti. Grazie. Ačiū. Žodis Pirilo. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Pažangios energijos Europai programa iš tiesų yra labai sėkminga. Iš viso buvo finansuota daugiau nei 500 projektų, juose dalyvavo daugiau nei 3 tūkstančiai E, partnerių, iš jų 50 procentų mažų ir vidutinių įmonių. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad e, ši e, programa iš tiesų turėjo labai didžiulį postumį atsinuojančių energetikos šaltinių sektoriui. Šis, pro, šis projektas iš tiesų turėjo didžiulio poveikio keičiantis geriausią praktiką bei e, aiškinantis, kaip energetikos politikos yra gyvendinamos e, Europos šalyse. Taigi norėčiau sužinoti, ką komisija toliau ketina e, daryti su šia programa, kadangi jeigu bus nutrauktas jo įgyvendinimas, bus iš tiesų negerai. Taip pat norėčiau sužinoti dėl finansavimo šios programos ateityje. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį e, norintiems pasisakyti pagal e, spontaniškų pasisakymų procedūrą ir dabar suteikiama žodis ponui Kelly. Iš tiesų pamatėme, kad labai sunku vieningai susitarti ES lygmenių, kaip parodė perėtos savaitės e, įvykiai. Todėl energetikos efektyvumas iš tiesų skinasi kelią labai lietai. Kalbant apie pažangios energetikos Europos iniciatyvą, tai mm, per pastarusius mėnesius aš pats pamačiau, kiek daug mm, miesto atstovų e, kreipėsi į mane e, prašydami, kad aš padaryčiau imčiaus veiksmų, kad jie galėtų gyvendinti e, toliau programas pagal šią pažangos, pažangios energetikos Europai iniciatyvą. Todėl labai svarbu, kad ta iniciatyva ir toliau būtų gyvendinta. E, vakar mes išklausėme komisaro Otingerio pasisakymą, taip pat Gegen Quinn pasisakymą, kurie pasakė, kad e, jie iš esmės suinteresuoti tuo, kad ši iniciatyva būtų tesiama ir kad mes e, pasiektume mūsų CO2 emisijų mažinimo e, siekių. Ačiū. Gynės prašome. Aš taip Aš manau, kad e, komisija suprato mūsų Europos kaip parlamento tikslus, kad ši iniciatyva būtų tesiama. Uh, Tačiau mums kyla abejonių, kad nes, nepasiekėme to energetinio efektyvumo tikslų ir na, iš tiesų reik, reikia laiko, kad visuomenė pasikeistų. Kai dėl Horizontas 2020 programos, tai tas pažangios energetikos aspektas bus prarastas visame programos kontekste. Jūs turite mus patikinti, kad taip neatsitiks. Na, apskritai, kodėl mes bandome staisyti kažką, kas nėra sudužę. Tokią žinią jūs turėtumėt perduoti savo kolegoms. Dėkuoju. Grazie, la parola all'onorevole Matula. Ačiū dabar žodis ponui Matula. Ačiū, ponė pirmininkė, Gerbiamas komisarė, programa Pažangi energetika Europoje yra tikrai geras pagrindas veiksmingam išteklių panaudojimui energetikos srityje, ypač jeigu galvosime apie transporto sektorių, pastatų, um, šiluminę izolaciją ir kitus panašius e, projektus. Viso to reikia, kad tausiai naudotume energetikos išteklius Europoje. nes tik vietos ir regioninių lygmenių bus galima pasiekti ambicingų ES išsikeltų tikslų. Ir reikia galvoti apie tausius sprendimus ateityje, energetikos valdymo programas įvairiausias investuoti į geresnę miestų infrastruktūrą, transporto sistemos gerinimą. Ir Europos investicijų banko lėšomis būtų galima taip pat dar pagelbėti ir remti šį sektorių. Ačiū. Pone Merkis dabar. Pone pirmininkė, pone komisarė, manau, komisijos stengimasis supaprastinti um, įvairių programų administravimą ir tikslus tobulinti yra geras, bet čia šiuo atveju, atveju nieko keisti nereikia. Juk pažangi energetika Europai, ši programa veikia labai puikiai ir tą pasakė visi. Tad įvertintina tik labai teigiamai. Ir mes kaip bendryje būtent šioje srityje labai smarkiai ir mes pirmin. E, komisijos narys Oettingeris kalbėjo su mumis vakarą, dar kitą savaitę, teikė, sakė pateiksantis daugiau informacijos dėl to, kas ketinama daryti, bet aš manau, kad mes turėtumėm būti informuojami visada anksčiau ir laiku. Gal galėtumėte ir jūs plačiau pakalbėti apie tai, kokios lėšos ir kur bus investuojamos, ar ateityje bus pratesiamos šios ryties programos ir ar busimoje horizonto programoje ir busimoje finansinėje perspektyvoje bus galima tęsti pradėtus projektus. Horizontas 2020 programa susijusi su moksliniais tyrimais, bet praktinio pobūdžio programos, į kurias įtraukiamos ir mažos vidinės įmonės, turėtų būti dar labiau skatinamos, jų yra per mažai. Ačiū dabar. Pone Tikau posėdį atrodo nedalyvauja. Todėl dabar norėčiau suteikti žodį ponu Balčytis. Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbiamas komisarė. Programa pažangi energetika Europoje nuo to laiko, kai buvo pristatyta dar 2003 metais, sulaukė didelio ES piliečių ir įmonių susidomėjimo. Iki šiol įgyvendinta daugiau nei 500 ES masto projektų, kurie ženkliai prisidėjo prie ES inovacinių pajėgumų, žinių visuomenės tobulėjimo, didesnio energetinio efektyvumo įskaitant atsinaujinančių šaltinių vystymą. pritariu visoms išsakytoms nuogąstavimams dėl šios programos ateities ir jos perspektyvos ir manau kad jinai turi išlikti ir ateinančio finansinio laikotarpio e, periode. jai turi būti skiriamas atitinkamas finansavimas kad projektuose galėtų dalyvauti kuo daugiau mokslo tyrimų institutų bei mažų ir vidutinių įmonių iš visų valstybių narių kas prisidėtų prie realios pridėtinės vertės kūrimo visoje europos sąjungoje. Grazie. La parola all'onorevole Alves. Ponai Alves, pani, žodis teikiamas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pro, šios programos taikymas yra vienas iš būdų prie, pereiti prie tausios energetikos, prie žinių ekonomikos ir turėtumėm tas paskatas tik toliau remti. Azorų um, salose, pavyzdžiui, vykdomi įvairūs geoterminiai uh, projektai labai sėkmingai, bet tam reikia taip pat ir toliau skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą. Viskas priklauso ir nuo sezoniškumo ir um, kartais pasitelkiame ir bangų energiją. Ir visus tokius projektus ES turėtų um, stipriau remti. Ačiū, toliau ponas Paška. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Norint užtikrinti tausų augimą, ekonomikos augimą, reikia tausiai naudoti ir energetikos išteklius. Šiuo metu vis dar pri, esame priklausomi nuo importo iš Azijos ir Afrikos šalių. Mums nepakanka turimų naftos ar gamtinių dujų išteklių, dėl to yra labai svarbu, kad e, buvo pradėta pažangios energetikos Europai programa. Ši pro programa leido siekti šio laikiškų sprendimų ir alternatyvių energetikos šaltinių, bet programa netrukus baigsis, tad turime kelti klausimą, kas bus daroma toliau su tomis iniciatyvos, kaip bus ateityje po 2013 metų. Tiek aš, tiek mano kolegos, gerbiamas komisarė, tikimės, kad ES netrukus atsakys mums į šį klausimą. Dėkoju. Grazie, la parola l'onorevole Sikierski. Pone Sikierski, žodis teikiamas. Mūsų aptariama iniciatyva yra skirta energetiniam efektyvumui didinti mes neišnaudojame visų turimų energetinių išteklių potencialo ir matėme, kad ši iniciatyva yra sveikintina, kad ji pritraukia vis daugiau dėmesio. Kalbant apie energijos taupimo informavimo programas, jos turėtų būti skatinamos e, siekiant to tvaraus vystimosi tikslo. Taip pat, kalbant apie pokyčius įvairiose politikose, tai jie taip pat turėtų būti orientuoti į aplinkosaugos aspektus. Tai yra aktualu, kalbant apie mūsų įsipareigojimus ateičiai. Ir taip pat reikia ieškoti modernių sprendimų energetikos rytyje, bei e, kuo daugiau gaminti energijos iš atsinaujančių energijos šaltinių. Ačiū. Pone Cikau, prašome. Grazie mille. <clears throat> Uh, solicităm continuarea programului inteligent. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes pasisakome už tai, kad ši programa ir toliau būtų įtraukiama ir į būsimą daugiametę finansinę programą, nes, tai, nes ši programa leidžia ieškoti įvairių šiuolaikiškų sprendimų energetikos srityje. 37 milijardai eurų buvo skirti šiai programai ir e, tas lėšas panaudojant buvo finansuojama įvairūs dviejus, trejus metus trunkantis projektai. Iš viso 3000 žmonių iš 30, išlašė iš 31 įvykdyto projekto transporto, pramonės, energetikos efektyvumo, pasatų šiluminės izolacijos srityje ir tai yra labai puikūs programos rezultatai. O tai taip pat didina ir ES konkurencingumą. Praėjusiais metais buvo užregistruoti 476 projektai iš įvairiausių šalių, taip pat dar ir iš Norvegijos ir iš Kroatijos ir tikiuosi, gerbiamas komisarė, kad įtrauksite vis dėlto šią programą į būsimą finansinę perspektyvą. Ačiū, dabar norėčiau žodį suteikti komisarui Levandovskį. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, jums nereikia manęs įtikinėti nei komisijos dėl e, šios puikiai veikiančios programos naudos ir dėl uh, sąnaudų bei teikiamos e, naudos, e, turint omenyje tų 743 milijonų poveikio energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams, sverto poveikio. Taip pat ši programa yra labai svarbi smulkiam verslui ir e, kurie sudaro dalį 3000 mūsų partnerių dalį ir smulkiosiams, smulkiam verslui tenka e, maždaug pusantro tūkstančio vietų tarp šių partnerių. Europos parlamentas sugebėjo pasiekti, kad 2011 metais būtų 10 milijonų e, padidintas šios programos biudžetas, o kitiems metams būtų numatytas 7,5 milijono eurų didesnis biudžetas, taigi e, parlamento pastangos susispindi ir biudžeto eilutės. Eilutėse mūsų įsipareigojimai negali niekur dingti, nes yra labai svarbus įgyvenę strategija Europa 2020, e, taip pat e, ši programa yra viena iš prioritetinių įgyvenant Europos ateities energetikos strategiją. Turime integruoti šią programą į E, kitus įgyvendinamus projektus ir tai buvo aiškiai pabrėžta atliekant kitų programų įvertinimą. Ta turėsime padaryti ateityje, atsižvelgiant į tai, kad reikės geriau panaudoti turimas lėšus. Būtent dėl to reikės integruoti e, šią programą į kitas programas, bet tai nereikš jos išnykimo. Kalbant apie programos ateitį, ji e, turi būti siejama e, su mokslinio tyrimų plėtra ir su jos rezultatų pritaikymu rinkos poreikiams, kadangi nuo 50 iki 80 milijardų eurų E, bus padidinamas e, energetikos projektų e, finansavimas, tačiau mes turime nepamiršti ir pagal programą Horizontas 2020 saugumo klausimų apsirūpinimo energijos ištekliais. Saugumas taip pat yra vienas iš jų, bet mums labai svarbu gaminti švarę E, pažangę e, energiją ir e, būtent šis energetikos komponentas taps daug pastebimesnis taip pat ir finansinė prasme. Žinoma, reikia ne vien rasti ir užtikrinti finansavimą energetiniam efektyvumui ir pažangiai energetikai. Puikiai žinote, kad e, e, struktūrinių fondų finansuojamiams projektams e, yra teikiama labai svarbi reikšmė panai pažangios energetikos srityje ir energetinis efektyvumas yra vienas iš svarbiausių arba pats svarbiausias tikslas įgyvendinant atitinkam, atitinkamus projektus tarpinėse Europos ar regionuose. Tokiametinėje finansinėje perspektyvoje e, dabar negaliu tiks, pasakyti tikslių skaičių, tačiau e, finansiniai įsipareigojimai šioje srityje didėja nuo 700 milijonų iki 1 milijardo maždaug ir uh, nuo 2014 iki 2020 metų jie taip pat neturėtų mažėti. Mes siekiame šioje srityje pasaulyje nustatyti žaidimo taisyklės, todėl e, daugiametinėje finansinėje programoje skirsime projektams ypatingą dėmesį. Ačiū komisijos nariui, diskusijos šio klausimo baigtos. Dabar e, e, svarstysime pono Švabo pranešimą dėl ES konkurencijos politikos ir suteiksiu žodį pranešėjai ponui Švabui kalbėti keturis minutės, prašau. Pone pirmininkė,